Uh, dear colleagues, uh, good afternoon. We can begin the. Um... Kolegos, siūlau dabar pereiti prie 16 punkto pagal mūsų darbo tvarkė, tai yra prioritetų pristatymas pirmininkaučios Estijos. Labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti poną Urmą Reinsalų, kuris yra Estijos teisingumo ministras. Vakar susitikome su vidaus reikalų ministru. Na, o šiandien kaip jau sakiau, antroji dalis tos pačios komandos atvyks. Su vidaus reikalų ministru e, labai e, puikia TVR neformalią tarybą turėjome. Pavyzdžiui, konfiskavimo ir kitus klausimus aptarėme. Na ir dar kai kurie kitie, kiti esminiai e, teisingumo aspektai buvo aptarti. Taigi, per daug nedelsdamas paprašysiu ministro Reinsalų e, padaryti savo e, pristatymą. 15 minučių jums yra skiriama, taigi, gerbiamas ministrė, norėčiau jūs pasveikinti pirmą kartą atvykus į mūsų komitetą. Žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu estiškai. Just one sentence. Uh mul on väga suur au olla siin Euroopa Parlamendi ees ja tutvustada Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise seisukohti nii täht-. man didelė garbė būti prieš äh, Europos parlamentą ir aš džiaugiuosi galėdamas pristatyti äh, pirmininkaujančią Estiją. Tai parodo, kad äh, mums yra labai svarbus bendradarbiavimas Europos parlamentu. Estija nori pragmatiškai žiūrėti į pirmininkavimą ir e, turime tikrai didelį e, veiksmų sąrašą. Kalbant apie teisingumo sritį ir prioritetus joje, aš nu, pradėsiu nuo baudžiamosios politikos. Daug dokumentų šiuo metu yra aptarinėjami ir pirmasis yra susijęs su Europos prokuratūros klausimu. Uh, Apie tai kalbėsiu, bus kalbama ir vėliau šiandieną. Jums pristatysiu taip pat ir pagrindinius teksto elementus. Taip pat Eurojusto reglamentas yra dar vienas svarbus dokumentas. Dabar vėl grįžome prie šio klausimo. E, taryba jau baigė diskusijas e, šią temą pirmininkaujant Latvijai. 2015 m. kovo mėnesį ir taip pat ir e, pirmininkaujančioji Malta baigė šias diskusijas. Taryba šiuo metu baigė analizuoti tam tikrus svarbius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su duomenų apsaugos reforma. Ir mes esame pasirengę kuo greičiau pradėti dėrybas E, kai parlamentas formuluos savo poziciją. E, terorizmo finansavimas ir kito, kitų nusikaltimų, rimtų nusikaltimų e, finansavimas yra rimta problema. Mes turime užtikrinti, kad būtų iškirstas kelias jai. Ir dėl tos priežasties direktyva skirta kovai su pinigų plovimui ir konfiskavimui bus labai svarbi. E, taryba patvirtino savo bendrąjį požiūrį skirtą direktyvai e, dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamoje teisėje mes tikimės, kad parlamentas pritars mm, svarbiausiams klausimams susijusiems su kova su terorizmu. Mes esame pasirengę patardarbiauti su Europos parlamentu e, svarbių, e, šiuo svarbiu klausimu. Pirmininkaujančio valstybė taip pat norėtų pasiekti bendrojo požiūrio dėl e, reglamento, dėl konfiskavimo orderių ir užšaldimo pripažinimo e, iki šių metų pabaigos. Kaip jūs žinote, komisija pristatė pasiūlymą dėl šio reglamento. Nors reglamentai yra dažnai naudojami bendradarbiavimo civilinių klausimų E, srityje, kai kurios valstybės narės norėtų direktyvos, o ne reglamento. Valstybių narių nuomonė išsiskyrė ir pirmininkaučio valstybė ieškos tinkamiausio sprendimo. Bet tai, e, tam reikia, to reikia tam, kad pasiektume sėkmės. Jeigu mums tai pavyks, mes galėsime pradėti dėrybą su parlamentu 2018 metų pradžioje. E, būtina tirti nusikaltimus ir tai darant reikia užtikrinti prieigą prie duomenų ir informacijos. To reikia tam, kad būtų tinkamai kovoma su nekalstamumu ir tai turi būti daroma užtikrinant pusiausvyrą e, tarp duomenų apsaugos ir duomenų saugojimo. E, Darbo grupė DAPIX susitiks su pirmininkančios valstybės draugų grupė ir diskutuos apie teismo sprendimus ir galima jų poveikį, diskutuosime taip pat apie ateities žingsnius. Mes ir toliau ieškosime sprendimų, kaip reikėtų padidinti baudžiamąją, baudžiamąją teisingumą ir teisės viršenybę interneto erdvėje. Ir tie tyrimai turėtų, tokių nusikaltimų tyrimai turėtų būti veiksmingesni mes analizuosime iššūkius susijusius su prieinamumu prie elektroninių duomenų. Elektroniniai įrodymai dažnai yra kur nors užsienio serveriuose, dėl to reikia bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. Štai dėl ko mes esame pasirengę bendradarbiauti dėl komisijos pasiūlymo dėl elektroninių įrodymų, kuris bus pas, paskelbtas šiais metais. Mes žinome, kad komisija analizuoja techninius ir teisinius aspektus susijusius su užkodavimu ir jo poveikiu kriminaliniams mm, tyrimams. Tai yra kontroversiškas klausimas. E, prieš priimant sprendimus reikėtų įvertinti vairių suinteresuotojų subjektų interesus. Valstybės narės turėtų galėti keistis informaciją mm, dėl ES piliečių teistumo e, ir trečiųjų šalių piliečių teistumo, tam, kad būtų galima iškirsti kelią nusikaltimui, nusikalstamumui ir terorizmui. Štai dėl ko e, ekris sistemos panaudojimas yra tikrai labai svarbus. Ja naudotis galima keistis informaciją apie trečiųjų šalių piliečius. Komisija pasiūlė pasiūlymą dėl direktyvos, dėl šio klausimo 2000. 2016 metais, bet dėrybos buvo sustabdytos todėl, kad taryba paprašė ECRIS naudoti trečių šalių piliečiams kaip centralizuotą automatizuotą sistemą. Komisija taip pat pasiūlė papildomą pasiūlymą dėl reglamentų prieš dvi savaitės, tai yra gera naujiena, ir taryba pradės analizuoti dokumentą kitą savaitę. Abu pasiūlymai yra labai svarbus ir mes norime jūs analizuoti kartu. Mes norime pasiekti bendrąjį požiūrį. Dėl direktyvos ir dėl reglamento Estijos pirmininka, iki Estijos pirmininkavimo pabaigos. Uh, Ir svar, svarbu taip pat kreipti dėmesį į ES duomenų bazę, e, kurioje kaupiami pirštų atspaudai. Ponios ir ponai, perėsiu prie duomenų apsaugos. Tai yra svarbus klausimas. Vienas iš svarbiausių skaitmeninės rinkos E, bendros skaitminės rinkos aspektų yra duomenų apsauga. 2012 metais sausio mėnesį Europos komisija pradėjo reformą šioje srityje. Kaip jūs žinote, taryba patvirtino bendrąjį reglamentą dėl duomenų apsaugos ES institucijose. 2017 mm, m. birželį. Mes esame pasirengę bendradarbiauti su taryba, kai tik Europos parlamentas suformuos savo poziciją. Svarbu, kad reglamentas būtų taikomas kartu su duomenų, bendro duomenų apsaugos reglamentu, kuris bus e, pradėtas taikytis, taikyti kitų metų gegužę. E, šalia naujų duomenų, apsaug, duomenų apsaugos taisyklių mes turėtume žiūrėti iš platesnės perspektyvos. Mes, kaip pirmininkaujančia valstybė, skatinsime geresnę prieigą prie papildomo Europos tarybos protokolo skirto e, duomenų apsaugai. Konvencija 108. Hmm, galimybė pasinaudoti to protokolu pagerins duomenų apsaugos situaciją Europoje. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie pagrindinės teisės. Žmogaus teisų, pagrindinių laisvių, teisės viršenybės gerbimas, laikymasis yra labai svarbus ES valstybėms narėms. Estija laikysis šių principų pirmininkaudama tarybai. Mes norime diskutuoti apie teisės viršenybės klausimą bendrųjų reikalų tarybos metu patirtis turi būti e, įvertinama vystant e, dialogus. Štai dėl ko mūsų pirmaninkavome metu mes taip pat vystysime ir dialogą skirtą žiniasklaidos pluralizmui. Mes organizuosime seminarą ir Europos parlamento nariai taip pat jame galės dalyvauti. Jie buvo pakviesti. Mes manome, kad parlamentas ir taryba panašiai vertina žiniasklaidos pluralizmą ir e, žiniasklaidos, e, žiniasklaidai taikomos apsaugos priemonės. E, jas žiniasklaidai reikia saugoti tam, kad būtų užtikrinta demokratijos apsauga. Mes turime skatinti pagrindinės žmogaus teisės. Toliau remdamės ES pagrindinių teisų agentūros sprendimu dėl daugiamečio agentūros E, tinklo sistemos. E, mes tikimės, kad e, daugiametės agentūros sistema bus patvirtinta iki 2017 metų pabaigos. Taip pat Estos pirmininkamo metu bus skiriama dėmesio ir smurtui prieš moteris. bus paruošti, e, e, bus paruoštos išvados skirtos šiam klausimui. Dabar norėčiau pasisakyti apie e, prokuratūrą. Prieš mėnesį taryba sutarė dėl sustiprinto bendradarbiavimo dėl Europos prokuratūros. Kaip žinote, buvo ketverius metus intensyviai deramas. E, buvo daug iššūkių, buvo daug klausimų, tokių kaip pavyzdžiui nepriklausomumas, nešališkumas, teisinė peržiūra ir taip toliau. Dėl jų buvo diskutuojama ir buvo sunku rasti sutarimą. Sistemos, nacionalinės sistemos labai skiriasi ir reikia ieškoti sprendimų Aš manau, kad tas ilgas laikotarpis tikrai pateisinamas. Kai kas teigia, kad reglamentas turėtų būti ambicingesnis. Ir aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų tai buvo tikras pasiekimas. Tas sustarimas dėl šio teksto buvo tikras pasiekimas. Buvo mm, sutarta dėl daugelio kompromisų ir aš manau, kad rezultatas tikrai geros kokybės. Ieškome tų kompromisų ir e, pradžioje buvo sunku sutarti mm, dėl dokumento balandžio mėnesį 20 valstybių informavo, kad nori dalyvauti sustiprinant bendradarbiavimą. Per pastarąsias porą savaičių buvo pritarta bendrajam požiūriui, buvo peržiūrėtos skirtingų kalbų versijos. Um, Ir tekstas buvo patvirtas korepere, praėjusią savaitę taryba turėtų patvirtinti galutinę versiją Liepos 17 dieną. Mes tuomet kuo greičiau perdusime tekstą parlamentui ir lauksime jūsų nuomonės, kaip kad yra numatyta sutarties 87 straipsnėje. EPPO turi būti įsteigta kuo greičiau ko gero tai bus 2020 metais. Mes tikimės, kad jūs pritarsite šiai idėjai kuo greičiau, tam, kad reglamentas būtų patvirtytas iki šių metų spalio pabaigos. Taigi aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir, vals, ir tiems nariams, e, kurie dirba šiame komitete ir puikiai bendradarbiavo su E, taryba. Taryba nori atsižvelgti į visus, visas parlamento nuomonės idėjas šioje srityje. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie klausimus susijusius su, su kompetencija. Taip pat e, buvo atsižvelgta į siūlytus pakeitimus 105 straipsnėje. Aš norėčiau pasakyti, kad EPO bus kompetitinga taip pat kovoti su PVM, sukčiavimu, remiantis PIF direktyva. To prašė parlamentas. Taigi, manau, kad jūs pritarsite mūsų pastangoms. Norėčiau taip pat padėkoti Maltos pirmininkavimo komandai. Ir esame ir toliau pasirengę bedradarbiauti su jūsų komitetu ir komisija dėkoju. Much. Um, are you ready, Roberta? I'm going for the coordinators first. Ačiū. Ar pasirengę jūs, Roberto? Gal prie koordinatorių dabar pirmiausia? Taigi pirmiausia, koordinatoriai S ir D pirmiausia atstovė. Dėkoju. Dėkoju už pristatymą pirmininkavimo prioritetų. Aš esu įsitikinusi, kad jums pirmininkaujant mums pavyks gerų rezultatų duomenų apsaugos srityje. E-privatumo dokumentas, kaip žinia, yra rengiamas ir mes tikimės, kad e, trilogė bus gerų rezultatų pasiekta. Mari Laurės ten labai sunkiai dirba tam, kad e, būtų užtikrintas tas pats apsaugos lygis kaip ir duomenų apsaugos reglamente. Kas dėl Europos prokuratūros gerai, kad e, Pradėsime nuo 20 valstybių narių. Tai yra tikrai sėkmingas e, ketverių metų diskusijų rezultatas. Tačiau pasižiūrėkime šiek tiek į ateitį dabar. Ar įsivaizduojate, kaip tai bus ir ar manote, kad taryba e, dirbs, e, bandys įtikinti daugiau valstybių narių prisijungti prie sistemos, nes dabar labai gaila, kad ne visos e, šalis prisijungusios yra, ypatingai tos, kuriuose yra žinių, yra gauta bent jau šolafo apie tai, kad jos turėtų prisijungti. Mes uh, E, vertiname jūsų paramą pagrindinių teisų agentūrai, kas dėl, Istam, kas dėl Stambulo konvencijos. Tikiuosi, kad tai bus padaryta jums pirmininkaujant, nes to ilgai laukiame. Na ir galiausiai paskutinis dalykas. Tik tiek, tik tiek gal bus. Taigi, dabar kitas kalbėtojas. Alan Alahofe nuo EKR. Jūs pageidavote kalbėti, ar ne? Ne. Natalį, žinau, kad jūs kalbėsite. Prašau. Ačiū Klodai, taip pat ačiū ministrui už atvykimą. Aš prieš, prieš keletą dienų su juo buvau susitikusi Talinė, taigi ačiū, kad dalyvaujate ir ačiū už pristatymą, kur buvo išdėstytos įvairios šio Estijos pirmininkavimo perspektyvos, kurios tokios svarbios ir strategiškos Europai. Pirmą kartą Estija pirmininkauja, aš nesileisiu į visas temas, kurias čia paminėjote, tik norėčiau padėkoti už teisingumo paliestus aspektus baudžiamojo kodekso srityje, mūsų tradiciją, kultūrą, teisės sistemos skirtingos valstybėse narėse. Ir daudžia, didžiausia dauguma vis tik tais nori tokios, nori e, Europos ir jie kuria. Norėčiau priminti, kas buvo šnekėta TV ir taryboje Talinė. Jūs kalbėjote apie kovą su nusikalstamumu bei nusikalstamumo finansavimu, apie, kompensa, apie išaldymą lėšų susijusių su nusikalstamumu bei jų konfiskavimą. Tai yra labai svarbu kartu su kitais strateginiais dalykais, kuriuos jūs e, apriepėte. E, konfiskavimo srityje E, konfiskuojama e, e, lėšų už keletą milijardų eurų per metus. Reikia veikti greitai, nes, kaip žinome, nusikaltėliai dažnai veikia greičiau už mus. Visos tos formos, kurios buvo pasiūlytos, teisinė forma, kurią pasiūlė Europos komisija, yra reglamentas. Prie to ir vedu. Aš norėčiau sužinoti, kokios linijos laikosi pirmininkaujanti valstybė. Įsivaizduoju, kad jūs kaip europietis e, remiate, kad būtų dėtas šuolis į priekį, kad būtų geriau direktyva negu reglamentas. Aš supratau pagrindą to, ką sakėte, tačiau nesupratau, kokia pirmininkaujančios valstybės pozicija. Ar jūs kažkaip su savo kolegomis sieksite didesnio e, efektyvumo šiame reglamente? Ačiū, Natalija. Ačiū, Natalija. Vyko ilgos diskusijos kaip tik šiuo klausimu taryboje, tačiau atrodo, kad valstybės narės nesutarė šiuo klausimu. Na, mūsų pozicija yra už reglamentą. Na, o dabar žodis Roberta Moselo nuo EPP. Dėkoju už žodį, dėkoju ministrė už pristatymą prioritetų. Taip pat e, dėkojame už visą pasirengiamą į darbą e, per pastarosius mėnesius atliktą. Taipogi dėkojame už tai, kad susitekėte su mumis, kalbėjote, klausėte, kokie mūsų frakcijos prioritetai. Aš labai trumpai apie prokuratūrą pasisakysiu, sakyčiau ir um, e, Toliau, kad reikėtų bandyti užtikrinti, jog visos šalis valstybės narės prisijungtų, mano šalis, mano valstybė taip pat. Reikėtų, kaip manoma, daugiau valstybių narių įtraukti į e, šį sprendimą, kuriuo būtų prokuratūra įsteigiama. Taip e, e, geriau būtų tyriami tarpvalstybiniai finansiniai nusikaltimai ir ES finansai būtų apsaugoti. Na, Ir dar kitas aspektas, reikėtų gal kažkokios tai rezoliucijos dėl kovos su pinigų plovimu. Ir mes tikimės, kad jūs nusistatytų prioritetų e, pavyks pasiekti per šį pusmetį ir mes jums linkime visokiojopos sėkmės. Esame labai optimistiškai nusiteikę jūsų atžvilgių. Ačiū dabar, Džiuris Argentinė, žaliųjų. Ačiū pirmininkė. Porą klausimų norėčiau aptarti. Pirmiausia, sveikiname pradėjus pirmininkavimą. Antras pusmetis kažkaip nėra geriausias pusmetis, nes antras pusmetis visada toks trumpesnis, nes vasaros atostogas, atostogos pirmiausia, paskui po trijų mėnesių jau vos nekalėdos ant nosies. Taigi, turint galvoje trumpą tą laikotarpį, labai ambicinga jūsų programa. Aš esu bendra pranešėja dėl e, kovos su pinigų plovimu direktyvos. E, Maltai pirmininkaujant e, dėrybų nepra, nepabaigėme, na, o rytoj vyks jau visiškai naujas kitas trilogas su jūsų kolegomis, su estais. Mes, turiu pasakyti, labai vertiname jūsų pasirengiamą į darbą, bendradarbiavimą jo metu. Parlamentas sieks didinti skaidrumą e, įmonių e, savininkų bei patikos fondų. Štai pavyzdžiui, Panamos dokumentų e, komitete buvo daug kalbėta apie mokesčių vengimą ir nemokėjimą. Mes labai vertiname tai, kad Estija turi gerą reputaciją skaidrumo srityje ir jau vien iš dabartinių kontaktų uh, E, turiu pasakyti, įspūdis yra geras ir e, nekantrai laukiu tolesnio darbo, bei tikimės e, tikrai labai progresyvių rezultatų rudenį. Matau dabar, žiūriu jūsų programą Ir matau, kad duomenų sulaikymo klausimą jūs norėtumėte persvarstyti. Man kyla klausimas, ką jūs norite čia padaryti. Nes štai prieš keletą metų Europos Teisingumo teisme buvo keletas bylų ir Europos Sąjungos. Um, Teisės aktai buvo svarstyti šioje srityje ir valstybės narės turėjo pakeisti savo teisės aktus. Niekas kol kas nebuvo padaryta šioje srityje nuo to laiko. Na, o mes parlamente bent jau šiek tiek abejojame, kad pavyks parengti naują teisės aktą, kuriame būtų atsižvel, atsižvelgiama į teismo išvadas. Taigi gal galėtumėte pristatyti savo planus dėl duomenų sulaikymo. Ačiū, Judith. E, Martina Jeržova kalbės nuo GUE dabar. Ačiū pirmininkė už prioritetų pristatymą. Taipogi už tai, kad paminėjote Stambulo konvenciją. Pagrindinės teisės teisingumo teismas e, buvo paminėtas. Jūs kalbėjote taip pat apie e, užimtumą ir saugumą. Kai kurie klausimai yra e, susijęs su breksitu. Na, o pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje mes turėjome dvi, du reklamendavimo e, standartus. Vieną pagrindinėje Airės, Airijos dalyje, e, kitą Šiaurės Airijoje. Dėl to kontrabandos e, atvejų padaugėjo. Ir dėl breksito, štai pavyzdžiui, e, gali būti problemų, jeigu, pavyzdžiui, breksito tas kietasis variantas bus pasirinktas. Tai čia būtų konkrečiai dėl reglamentuojamų e, produktų pervežimo. E, ir apskaitai reikėtų žiūrėti, kur būtų siena. Ko gero, pagrindinis dėmesys turi e, būti e, siena, nes dabar bent jau yra 177 pereimo punktai, tai nežinau, kaip čia reikėtų tą problemą išspręsti, nebent pastatyti tokią sieną, kaip kad Trumpas žada pastatyti. Taigi reikėtų tai e, tam užbėgti bandyti už akių. Vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį jūsų, tai būtų breksito pasiekmes Airijai. Kaip žinia, reikėtų užtikrinti didžiojo penktadienio susitarimo laikymasi. Jūs minėjote pagrindinių teisių e, laikymasi ir mes norime išlaikyti tą savo pasirinkimo, apsisprendimo laisvę ir teisę. Teisingumo teismas, ko gero, turėtų būti atsakingas už tai. Didžiojo penktadienio e, susitarimas e, reiškia apsaugą. Taigi tai yra ir parlamento, ir tarybos pozicija. Reikėtų apsaugoti visas e, šalis. Šiaurės Airijos vyriausybė gali tik tai tokius įstatymus leisti, kurie yra sudernami su ES teise. Pavyzdžiui, dėl psichoaktyvių, e, psichotropinių medžiagų Šiaurės Airijoje negali egzistuoti du skirtingi standartai. Taigi dabar per pusę metų tikriausiai bus ir kitų klausimų susijusių su uh, Brexitu. Aš tik tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad gali būti uh, padaryta žala tam vieninteliam šiuo metu uh, e, galiojančiam taikos procesui. Taigi labai svarbu yra išlaikyti Airijos vienybę ir pasiūsti labai aiškų signalą e, Airijos žmonėms, parodyti, kad Airija yra vieninga ir kad Šiaurės Airijos žmonės gali prisijungti prie ES. Dėkuoju iš klausimus. Taip, Šiaurės Airijos taikos procesas yra vienas iš didesnių jums tenkančių iššūkių. ir dėrybų taryboje metu, ko gero, šis klausimas bus jums aktualus kaip teisingumo ministrui. Taigi ačiū, Martin, už iškelimą šio klausimo. Na, o dabar Katarina Čenyčiai. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, sveikinuosi taip pat ir su ministru. Dėkoju už pirmininkavimo prioritetus. Kaip ir kiti kolegos, norėčiau grįžti prie man svarbių klausimų. Ko gero, jūs supratote, kad mums labai aktualūs teisingumo ir saugumo klausimai. Aš esu Italija, iš Sicilijos regiono, esu teisėja ir man teko bendradarbiauti policijos ir teisingumo srityje, kovojant su organizuotų nusikalstamumų, taigi mano manimo bendradarbiavimas e, yra tikrai puikiai, puikus sprendimas. Yra daug iššūkių, kuriuos, į kuriuos reikia atsižvelgti ir bendradarbiavimas dėl jų turėtų būti vykdomas taip pat ir per informatikos sistemas, per e, internetą. Uh, Aš lankiausi EULISA, aš esu šešėlinė pranešėja, mm, dirbus naujų reglamentų skirtų EULISai. Manau, kad e, sistema jau veikia labai gerai, bet reikėtų naujos teisinės sistemos, kuria būtų galima atsižvelgti į naujus ESLISai kilančius e, iššūkius. Mes palėtėme šį klausimą ir kalbėdami ir su vidaus reikalų ministru vakar. Norėčiau paklausti jūsų, ką manote apie informati informatyvių informacijos sistemų saveikumo ir bendradarbiavimo dėl jų. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, nes mano manimu saveikumo reikia tam, kad būtų tinkamai renkami duomenys tam ir tam, kad būtų galima veiksmingai keistis duomenimis. Kolegos paminėjo dar vieną svarbų ir man dalyką, tai yra prokuratūra. Uh, Aš pritariu minčiai, kad e, taip, Europos prokuratūra galėjo būti dar abecingesnė, bet jeigu 20 iš 28 ar 27 valstybių pritarė šiai minčiai, tai manau yra gana geras rezultatas. Pritarsiu tam, ką sakė kolegė Sipel. Tikrai reikėtų sužinoti, ką būtų galima padaryti su tomis šalimis, kurios dar neprisijungė prie šio bendradarbiavimo. Uh, nes lieka e, tam, tikra, tam tikrų zonų, kuriuose tas bendradarbiavimas nevyks ir nusikalstamumas gali panaus pasinaudoti tomis progomis. Taip pat e, reikėtų pagalvoti ir apie Eurojusto darbą šioje srityje. Reikėtų pagalvoti apie EPO ir Eurojusto santykio sąryšį. Galbūt taryba jau žino, kaip turės būti vystomi, vystoma, vystomi santykiai ir išėjai tarp šių dviejų agentūrų. Buvo kalbama taip pat ir apie finansavimo, terorizmo finansavimo užkirtimą, kovą su ją. E, man svarbus taip pat ir konfiskacijos klausimas, baudžiamumo klausimas. Manau, kad reikia imtis panašių veiksmų e, grie, e, sunkių nusikaltimų atveju. Ir norėčiau, kad pristatytumėte ir šiuos, šiuos klausimus. Na ir dar dėl teisingumo, dėl e-teisingumo. Tiesa, kad policijai bendradarbiaujant galima keistis informaciją pavyzdžiui, naudojantis Europolo sieną sistemą, bet e, teismų bendradarbiavimo srityje dar šiek tiek atsiliekama. EU kodeks ir e evidence sistema, mano manimu, turėtų būti tarp prioritetų. Reikėtų daugiau skirti jiems dėmesio tam, kad būtų galima sureaguoti į mums kylančius iššūkius. Thank you. And now Mariu Lauriston, please. Uh, thank you, Chair. And um, I will ask in Estonian to be <laughs> understandable. Ačiū. Pirmininkė, aš bandysiu uh, paklausti estiškai. Savo pranešime jūs teigiamai išnekėjote apie duomenų apsaugos paketą. Uh, tas procesas greitai baigsis, tačiau vis tik tais iššūkis yra didžiulis, nes pakete yra labai svarbi viena dalis, kurios nepaminėjote. Į privacy ta dalis vadinasi, elektroninis privatumas. Tai čia reikia įdėti daug pastangų, kadangi jau praėjo uh, pakeitimų teikimo laikotarpis, e, viskas turi būti padaryta iki rugsėjo, kad galėtumėm e, dirbti su paskutinė versija ir balsuoti spalį. Tikimės, kad Estija pirmininkaudama turės galimybę pareikalauti iš tarybos veiksmų, kad išsirutuliotų bendrą poziciją kol e, pirmininkavo Malta, buvo reikalas šitas šiek tiek įklimpęs, ar dabar galima tikėtis, kad į e privacy klausimas bus pabaigtas spręsti, kad būtų galima pradėti trilogą, nes e, terminai tirpsta ir lygiai. Ar, ar tai realistiška? Ar realistiška to tikėti? Ir kitas klausimas būtų susijęs su duomenų apsaugos e, reglamentu, kuris jau buvo priimtas. Dabar jį reikia įgyvendinti. Patvirtinti jį buvo sunku. E, ir klausimas būtų, ar taryboje jūs turite galimybę pasižiūrėti, kaip e, įgyvendinti tas dalis, kurios jau buvo priimtos. Nes tas tekstas yra labai persipinęs Tad reikia iš tiesų veikti toje um, duomenų apsaugos srityje ir gyventinti tai, kas jau priimta. Ponas Koster, ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Parlamente jau kurį laiką kalbame apie e, pranešimą savo iniciatyvą e, dėl perspėjimo, dėl greito perspėjimo. E, Pavyzdžiui, jeigu žurnalistai išryškina kažkokius tai faktus, kada vengiama mokesčių, yra gerokai baudžiami. Na, ne tai, kad kalami prie kryžiaus, bet e, duodami į teismą. Ir tiek mūsų komitetas, tiek kiti galvoja, kaip padaryti galą tokiam skandalui, kaip tuos perspėjimo autorius apsaugoti. Kol kas teisės akto pasiūlymo pateikta nebuvo, ar galite numatyti, kad jūsų pirmininkavimo metu apie perspėjančiuosius asmenis bus pagalvota ir bus kažkaip tai pagalvota apie jų apsaugą. Ačiū. Ačiū. Sivygijom. Labai trumpai, nes Kinkinčiai jau kalbėjo šiuo klausimu. Mūsų diskusija šiek tiek stringa dėl to, kaip sukurti elementus leidžiančius atlikti kontrolę pasienyje. Aš norėčiau e, jūsų paklausti apie tarpusavio saveikumą. Kaip jūs galvojate spręsti šiuos klausimus ir kaip galvoja, ir iki kiek galvojate pasistumėti? Tai buvo trumpas klausimas. Tačiau manau, kad atsakymas į klausimą bus labai ilgas, kadangi kai kalbama apie tarpusavio saveikumą, estai apie tai gali šnekėti valandų valandas. Prašau, ponė ministrė. Neišsigaskite, jūs galite atsakyti į klausimus pagal temas. Neformalios tarybos metu uh, mes susitikome jau su pirmininku ir šiek tiek nervinausi prieš ateidamas į šį komitetą. Bet mane pirmininkas patikino, kad viskas bus gerai. Aš sakiau, kad man šis vizitas primena apsilankymą pas stomatologą. E, pirmininkas, jūs tikriausiai visi žinote, kad nuo to jūsų reputacija priklauso. Taigi dėkoju už jūsų labai taiklės išval, išvalgas ir rimtus klausimus paliestus, taigi pabandysiu į tai atsakyti. Pirmiausia, ponė Čeniči klausė apie apie e, skaitmenimą, Europos teisingumą neformalios tarybos metu trumpai tai aptarėme. Trumpą pristatymą padarėme, e, parodėme, kaipgi mes e, skaitmeninį teisingumą Europoje įsivaizduojame. Pateikėme Estijos pavyzdį. Mūsų tikslas yra vienareikšmiškas. Nėra jokių kliučių tam išskyrus politinės, taigi kliūtis tik politinės. Uh, skaitmeninis teisingumas, jo sistema gali veikti Europoje tarp valstybinių lygių. Tačiau tam reikalingos dvi sąlygos. Pirmiausia, skaitmeninės galimybės valstybių narių, na ir saveikumas sistemų. Pagrindinis dalykas čia yra E kodekso tvarus valdymas. Mums pirmininkaujant, tikiuosi, pavyks e, įgaliojimus e, Eulisai parengti. Tai būtų labai aiškus ir tvarus e, signalas e-kodeksui ateičiai. Reikalingi, juk mums yra ir tie pilotiniai projektai. Na, o dabar baudžiamosios teisės aspektus norėčiau paliesti, kurie buvo iškelti dėl EPA Europos prokuratūros. Ar pavyks septynės valstybės narės pritraukti? Būkime realistais. Be jokios abejonės pavyks tai padaryti. Ir tiksliau, mes tikrai pirmenybę teiktume uh, ne sustiprintam bedardarbiavimo mechanizmui, bet anonimiškumui. Na, da, bet vis dėlto turime dirbti su situacija tokia, kokia ji yra. Tačiau turiu vis dėlto pasakyti ir pabrėžti, kad kitos šalis e, tikrai yra daugiau negu laukiamas prisijungti prie e, šios iniciatyvos. ir jau po sustiprinto bendradarbiavimo e, procedūros e, pravedimo vis dėlto visada e, bus atviros duris neprisijungusiams valstybėms narėms. Ir jeigu mes tik tai galime kaip nors pritraukti tas valstybės narės, tai tikrai stengsime tai padaryti. Tokie tekstai yra kaip ir Minotauro labirintas. Aš nenorėčiau dar kartą grįžti, atversti tų pačių tekstų dokumentų, nes tai būtų, e, čia būtų didžiulis pavojus įsitraukti į nesibaigiančias diskusijas. Na ir dar kitas klausimas - duomenų sulaikimas. Kaip galėtume dirbti toliau su šia iniciatyva? su vidaus reikalų ministrais Stalinė neformalios tarybos metu apie tai buvo diskutuota. Vienas pasiūlymas nuskambėjo neformalios tarybos metu. Tai susijęti su e-privatumo reglamentu. Taip, duomen, taigi tam duomenų sulaikymui reikalingas europinio lygmens sprendimas, kuris atitiktų Teisingumo teismo nurodytas gairias. Manau, kad e, čia reikėtų elgtis labai atsargiai, nereikėtų pakengti e privatumo reglamento sėkmiai. Pirmasis, ko gero, labai aiškus signalas e, neformalios tarybos metu buvo tas, kad e, valstybės narės parodė, valstybės narės parodė, kad tokios iniciatyvos Europoje reikia ir dabartinė situacija nėra normali. Na ir kitas dalykas, visos galimai siūlomos iniciatyvos turi dėrėti su Teisingumo teismo e, praktikos e, logika. Taigi, kaip dabar užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo poreikių ir kągi duomenų sulaikimas čia gero įneštų ir kaip tai dėrėtų su asmens laisvėmis. Savo pristatymę jau tai minėjau, Mes susitarėme dėl to, kad darbo grupės paprašysime surinkti, suregistruoti tas iniciatyvas, idėjas, kurios tiesiog nesuveikė prerogatyva teisinės teisėkūros iniciatyvos priklauso komisijai, todėl mes norėtume pateikti kaip ir įrankių jai. Pirmininkančios valstybės draugų grupės, draugų grupė tiksliau, bandys parengti įvairius variantus, opcijas, kaipgi galima būtų dirbti toliau su duomenų sulaikymu. Ir mes tikimės, kad šis dosie bus išjudintas iki metų pabaigos dar. Taigi komisijai mes taip kaip ir tokios psichologinės paramos e, ir paskatų suteiktume dėlesniam darbui iš šios darbo grupės. Nes, kaip žinia, dabar situacija nėra labai aiški. Baudžiamojo teisingumo srityje dar buvo paliestas konfiskavimo ir lėšų išaldimo klausimas. Ar Estija palaikys reglamento idėją šioje srityje, o ne direktyvos? Kaip kad ponas pirmininkas paaiškino, valstybių narių pozicijos išsiskyrė per pusę maždaug. Taigi mes čia dabar, kaip tas asiliukas, nežinome, į kurią pusę eiti. Pirmininkas, aš dabar užsirašinėjau visas jūsų frazeologizmus, Minotauro labirintas, tas asiliukas, viską rašausi. Per pusmetį tikriausiai dar jų išgirsime. Mes Estijoje norėtume praktinių rezultatų. Taigi viena vertus yra tie filosofiniai tikslai, tai čia geriausia būtų reglamentas, e, tai būtų aiškesnis, stipresnis signalas e, ir geresnis būdas kovoti su tarp valstybiniu nusikalstumumu. Tačiau praktinė prasme labiausiai gyvendinama būtų direktyva. Ir dabar diskutuojame su valstybėmis narėmis, žiūrime kokią jų nuomonę ir dar taipogi kreipsime į komisiją dėl labiausiai praktiškai pritaikomo uh, sprendimo. Paskutinis e, Europolo e, tyrimas parodė labai įspūdingų rezultatų. Tai reiškia, kad tik tai 1,1 procento nusikalstamo pasaulio pinigų šiuo metu yra konfiskuojama iš, iš narkotikų, uh, kontrabandos ir kitų e, sričių. Taigi kol kas bent jau nusikaltimus daryti apsimoka. Ir mums reikia būtinai aktyviai dirbti šioje srityje, geriau mažai žingsniais, bet judėti į priekį. Pone Batina kalbėjo apie saugumo elementus. Dėl breksito čia vykstant diskusijoms tai ypatingai aktualu. Taip pat e, jūs e, narkotikų kontrabandos klausimą minėjote, kurį reikėtų išspręsti. Neformalios tarybos e, metu ir visą vy susitikimą susitikime su teisingumo e, ministras Airijos man davė tiesiog savo netgi mobiliojo telefono klaus, e, numerį tam, kad šie klausimai būtų išspręsti. Be jokios abejonės, pirmininkaujančios valstybės e, manimų nereikėtų čia kažkokiu tai atskirų e, pozicinių dėl breksito. Mes, jeigu norime stiprios Europos Sąjungos, tai e, reikia suteikti tinkamus įgaliojimus besidarančioms institucijoms. Svarbiausia čia, ko gero, būtų ES piliečių laisvės. Na, o saugumas ir teisingumo vidaus reikalai taipogi turi būti tinkamai e, aptarti dėrybų metu. Mes negalime leisti e, e dabar, kad atsirastų kažkokiu tai kitokių grėsmių mūsų e, šalims, mūsų valstybėms narėms ar piliečiams dėl vykstančių procesų. Tai mūsų labai aiški pozicija šiuo klausimu. Na ir dar buvo klausimas e, vienas svarbus paliestas. E-privatumo aspektai buvo minėti. Mario Lauristin sakė, kad yra labai aiškios ir ambicingos kelio gairės parengtos e-privatumo srityje. Mes e, žinome, kada kokia data yra numatyta komisijos pasiūlymui, mes atitinkamai taryboje prie to pritaikysime darbą. Ir be jokios abejonės atsižvelgsime į tai planuodami savo darbus, grafiką nustatinėdami. Pasiūlyme, nereikėtų pamiršti, kad pasiūlyme yra labai uh, kompleksiškų sprendimų o pasirinkta forma yra reglamentas tiesiogiai taikomas, todėl čia reikės labai um, detalaus nagrinėjimo visų aspektų. Kaip ir sakiau, mūsų pirmininkavimo šūkis yra uh, tas, kad e, svarbiausia yra praktiniai aspektai. Taigi pernelyg uh, užsitęsus uh, darbui karavanas praras, taip sakant, savo kryptį. Labai svarbu yra paraleliai sekti visų teisėkuros iniciatyvų proceso eigą, į tai žiūrėti kaip į vieną bloką. Pone Lauristin paminėjo, tiksliau klausė, ar pirminkaujantį valstybę turi ketinimų paskatinti ar pakviesti valstybės narės tinkamai e, įgyvendinti jau e, priimtus e, duomenų apsaugos aktus. Taip, tai yra svarbus klausimas. Nacionalinės teisinės sistemos labai smarkiai skiriasi. Ir čia jau būtų toks filosofinis klausimas, kokio tipo teisėkuros iniciatyvos čia būtų geriausios. Kas dėl naujų teisės aktų, tai reikia post momentum tyrimų. Reikia žiūrėti, kaip praktiškai galima būtų tai pritaikyti. Taigi aš pritarčiau tam, kad šis klausimas yra svarbus. Mes pirmininkaujant tikrai visose darbo grupėse geresnės teisėkuros e, idėją bandysime vadovautis. Mes netgi esame parengę praktinės gairias darbo grupių pirmininkams Na, o pagrindinė mintis būtų ta, kad komisija turi parengti gairias prieš e, suprantant, suvokiant, kad e, naujo teisėkuros akto reikia. Tikiuosi, kad toliau pirmininkausianti Bulgarija e, toliau dirbs šio klausimu ir pritars komisijai dėl geresnio reglamentavimo. Dar ponas Kiosteris ir ponė Gijom kėlė informatorių klausimą. Taip, tai yra svarbu. Pirmininkaujant Maltai, šis klausimas buvo nagrinėjamas. Neformaliame tarybos, neformalioje taryboje susitikime ministrų valstybės narės pristatė savo požiūrį į tai, kaip reikėtų šį klausimą traktuoti. Na ir turiu pasakyti, kad tikrai nuomonių labai įvairių išgirdome. Visi sakė, kad šią problemą reikia spręsti. Tačiau ar Europos lygių, ar nacionalinių e, lygių, ar apskritai koks geriausias e, lygis būtų tam padaryti, tai e, vėlgi pozicijos labai smarkiai išsiskyrė tarp valstybių narių. Komisijos narė Jūrova išklausė valstybės narės ir tikiuosi, kad komisijoje pateikti pasiūlymai bus tinkamai išnagrinėti. Dar taipogi viešosios konsultacijos vyko šioje srityje. Kaip ir minėjau, e, komisija gavo daug atsakymų ir iš tarybos. Taigi jie su šiais klausimais komisijoje toliau dirbs. Kaip jau ir sakiau, teisėkuros e, iniciatyvų monopolis vis dėlto priklauso komisijai. Na ir dar, dar ponegijom dėl saveikumo kėlė klausimą. Nuo pat rudens pirmininkaujantį valstybę bus pasirengusi e, dirbti parlamente ir su komisija dėl saveikumo pasiūlymų. Mūsų tikslas yra vienas ir aiškus, tai yra pašalinti techninės e, kliūtis e, duomenims reikia geriau panaudoti egzistuojančius duomenis. Mes norėtume sumažinti duomenų rinkimo taip pat poreikį ir geriau panaudoti e, esamus duomenis, turimus duomenis. Taip e, saveikumą reikėtų didinti. Mums tai yra svarbus aspektas. Taigi, gerbėmieji komiteto nariai, Dėl Stambulo konvencijos klausimas buvo užduotas. Mes e, manome, kad reikalingas holistinis požiūris įgyvendinant Stambulo konvenciją mes e, norėtume toliau dirbti su šiuo klausimu ir jo neužvilkinėti. Taigi, gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai, norėčiau išreikšti savo padėką už e, tai, už jūsų užduotus klausimus, e, klausimo aktualumą. Turiu pasakyti, kad mes esame pasirengę e, dirbti kartu, bendradarbiauti tam, kad problemos būtų išspręstos. Dėkoju. Pirmininkas. Na, kolegos Natal ir kiti kolegos iš Estijos man pritars, pritars kad ponas Rensalu ir jūs, ministras Rensal ir jūs tikrai puikiai esate pasirengę, puikiai, es, puikiai padirbėjote, ypatingai teisingumo srityje. Štai e-teisingumo klausimas labai svarbus. Marijo žino, kad Estija lyderiauja šiose, šioje srityje. Taigi maža šalis, bet koks didelis vaidmuo, svarbus vaidmuo tokiuose platformose. E, neformalios tarybos metu paaiškėjo, kad, ne, kad e, tie svarbus rimti klausimai niekur nedingo, bet e, Estijos iniciatyvos taipogi labai gerai atrodo čia. Pavyzdžiui, konfiskavimo, e, teisingumo klausimai. Na, o štai dabar diskusijos su ministru metu tikrai labai viskas um, e, aiškiai atrodė visi tie prioritetai. Kaip kad ponia Andersen sakė, reikėtų galbūt daugiau dėmesio e, kreipti į Junktinės karalystės vyriausybės poziciją dėl didžiojo penktadienio susitarimo. Taigi, ponios Andersen, paprašysiu raštu e, galbūt šiuos klausimus pateikti pirmininkaujančiai valstybei. Taigi dabar norėčiau padėkoti visai komandai ir ypatingai ministrui ir jo komandai. Tai tiek būtų, ar ne? Taip, aš manau, kad jums lyderiaujant tikrai pavyks mums išgyventi. Dėkuoju jums nuoširdžiai. Taigi, kadangi dabar jau greitai vasaros atostogos, noriu palinkėti visiems gerų atostogų. Žmo, pirmininkas, žmonės išvažiuoja, o pirmininkas net nežino, kas tas atostogas. Pone Makovei, ar norėjote kažką pridurti, prašom. Um, I'm from Romania, Monika Makovei. Uh, I congratulate you. Aš esu iš Rumunijos, uh, Monika Makovei, norėčiau palinkėti geriausios kloties pirmininkaujant. Išminėjote, kad Rumunija yra uh, viena iš mažiausių šalių, bet mm, mes labiausiai kovojame žmogaus teisės ir demokratiją Europoje. Ir e, norėčiau pasakyti, kad mes daug iš jūsų tikimės. Turime vieną konkretų klausimą, kadangi dirbsiu kaip daugelis ir kitų kolegų e, su kova, su pinigų plovimu ir baudžiamaisiais nusikaltimais. Norėčiau paklausti, ar tai jums taip pat prioritetas? Tiesą pasakius, mes jau baigiame diskusijas, bet tokių jau būna surprizų šiame komitete. Taip, atsakymas yra taip. Matau, kad jūs esate viskam pasirengęs. Taigi dėkoju visiems kolegam, kolegoms iš Estijos. Ir dabar perėsime prie informatorių klausimų. Dėkoju Jums, ministrė. Kolegos, mes trupučiuką atsiliekame. Norėčiau dabar pereiti prie Maite Paga Zaurtundų Arūjas pranešimo dėl um, informuotojų. 67 pakeitimai buvo pateikti. Taigi dabar suteiksiu žodį Maite. tam, kad informuotų apie šį dokumentą ir pakeitimus. Taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Tikrai nereikia kartoti, kaip svarbu yra dirbti, kad e, e, tie informuotojai būtų apsaugoti e, šie piliečiai yra labai svarbus, kadangi jie denonsuoja, jeigu kažkas tai e, visuomenė negerai ir reikia pabrėžti, kad e, didžiulė pilietinė vertė šitokios gaunamos informacijos. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasiūlymus, kurie skirti patobulinti, taip pat už pakeitimus Aišku, mes dabar kartu dėsime paskutinės pastangas ieškodami gerų kompromisų ir tikiuosi, kad mes dabar jau kažkokiu būdu galėsime pasinaudoti lybę patirtimi, kad mūsų pranešimas būtų geras. Visi šie pakeitimai leis ieškoti ir rasti kompromisus bei geriausią įmanomą tekstą, geriausią konsensusą tarp frakcijų balsavimas yra numatytas 7 gruodžio. Tikiuosi sulaukti komentarų bei patikslinimų ir labai ačiū visiems už indėlį, kurį jau padarėte. Okay, much, Maite. So... Dėkoju, Maite. Mes turime du kalbėtojus, ponas Melo ir ponas Kosteris. Dar netvyko šis kolega, tai žodis ponui Kosteriui. I'll just take Mr. Koster and let Mr. Mello settle down. Please go ahead. Thank you, Chair. Dear colleagues, and uh, thanks a lot for the presentation of amendments and your work. Dėkoju kolegos, dėkoju už pristatymą dėl pakeitimų. 76 pakeitimai rodo, kad šis e, klausimas yra labai svarbus, aš esu pranešėjęs iš SND. Man yra svarbus klausimas, tai yra, kaip reikėtų apsaugoti pagrindinės teisės ir kaip reikėtų apsaugoti informatorius. Jų saugojimas yra sutinkas ir su nuomonių, susijęs su nuomonių pluralizmu ir laisvė. Uh, Piliečiai turi būti informuojami apie pažeidimus. Kita vertus, reikia informatorių tam, kad jie ir toliau informuotų apie pagrindinių teisų pažeidimus. Viename iš savo pakeitimų aš siūlau įsteigti Europos informatorių prizą premiją. Norėčiau pabrėžti tai, kad informavimas yra susijęs su gerų pilietiškumo idėja. Taip pat reikėtų užtikrinti informatumo apie informavimą didinimą per švietimą, per mokymą. Tie pažeidimai, apie kuriuos informuoja informuotojai, turi būti susiję nebūtinai tik su rimtais nusikaltimais, bet ir apskritai su blogu, netinkamu elgesiu. Ir e, reikėtų ES teisės aktų šios rytie tam, kad būtų galima informuotojus apsaugoti. Apie tai reikėtų pagalvoti ir reikėtų pagalvoti apie taikymo, tokių teisės aktų taikymo srityje. E, reikėtų saugoti ne tos informuotojus, kurie veikia Europoje, bet ir tos, kurie veikia ir už ES ribų. Reikėtų pagalbos ir tiems asmenims, kurie dirba e, ES registruotose įmonėse, kurios veikia už ES ribų. neturi būti diskriminacijos ir žodžio laisvės apribojimų atveju. Jeigu informuotojai nori pateikti informaciją, jie turės naudotis skundų apeliacijos sistema. Siūlyčiau įsteigti ES instituciją su biurais valstybėse narėse su atitinkamais ištekliais, kompetencijomis ir specialistais šiam klausimui spręsti. Ir šioje institucijoje turėtų veikti ir vidiniai, ir išoriniai informatoriai. Būtų užtikrinamas jų konfidencialumas ir parama bei konsultacijos jiems. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad dažnai su informatoriais yra susidorojama. Jiems kyla didelė profesinė, asmeninė rizika. Taigi aš manau, kad reikėtų atitinkamų priemonių, kuriomis naudotis būtų galima jiems kompensuoti už nuostolius. Taip pat reikėtų teisės aktų e, šiems asmenims, skirtų šiems asmenims ir reikėtų konkrečios informavimo informatorių apibriešties, tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą teisinę apsaugą šiems asmenims, tam, kad visi, kurie pateikia panašią informaciją, turėtų gauti teisinę apsaugą. Aš manau, kad pranešėjo pasiūlymas yra. Ir Pranešios pasiūlymas yra tikrai geras pagrindas, kuriuo galima vadovautis toliau vystydami diskusijas ir aš e, tikiuosi, kad mes e, e, rasime, kaip galima juos apsaugoti, šios asmenys apsaugoti Europos Sąjungoje. Dėkuoju apie P. frakcijos vardu ponas Melo. Bom, uh, muito obrigado. Enfim, eu não ia, nesta fase de ser muitas considerações acerca do relatório enfim, e da proposta que me parece uma base boa. Dėkoju. Aš manau, kad šis pranešimas yra tikrai geras, bet vis dėlto turiu šiek tiek abejonių. Jas išnorėjau išreikšti per savo pateiktus pakeitimus, aš tikiuosi, kad juos bus atsižvelgta. Pavyzdžiui, komisiją informuoti informuoja apie melagingas naujienas. Na, tokiu atveju būtų absurdiška juos saugoti. Taigi, žiūrint iš teisinės perspektyvos, jeigu kalbame apie bendrą teisinę sistemą, Reikėtų pagalvoti ir apie tos asmenys, kurie pasinaudotų tokią teisinę priemonę kitiems tikslams, nebūtinai padėti baudžiamiesiems tyrimams. Taigi, reikėtų pagalvoti ir apie tokius atvejus. Norėčiau, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo. Nors ir suprantu, kad e, būtina apibriežti tokį, nusistatyti tokią teisinę sistemą, numatyti tokią teisinę sistemą, kuri būtų taikoma visose valstybėse narėse, laikantis subsidarumo principo. Taip pat pasiūlyme nebuvo atsižvelgta į vieną aspektą, kuris mano yra aktualus. Iš esmės mes kalbame apie dvi žmonių kategorijas. Viena vertus yra asmenys, kurie ir turi žinių apie tam tikrus svarbius faktus, kurie gali būti svarbus e, vystant, vykdant tyrimą, bet jie tiesiog nėra, nedalyvavo tose įvykiuose. Ir yra kiti asmenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavo veikloje, kuri gali būti laikoma neteisėta. Pagal Portugalijos teisę Mes turime net ir terminą, konkretų terminą, kurį šiuo atveju naudojame. Anglų kalba, aš toj paieškosiu jo. Collectively bargaining. Kalties prisėmimas. Asmenys gali būti saugojami ir dėl to jiems jų bausmiai gali būti padaryta įtaka. Pavyzdžiui, žmonės formuoja, pateikia informaciją ir dėl to jiems yra sumažinama bausmė. Turėtume atskirti tuos, tas dvi, dviejas kategorijas. Jeigu asmuo yra įsivėlęs į kokį nors uh, nusikaltimą, tokiu atveju jam atsirastų tam tikrų privalumų. Tai manau, kad reikėtų pateikti pakeitimą tam, kad būtų galima atsižvelgti į šios skirtumus. Nes jeigu neatsižvelgsime į šių žmonių kategoriją, kuri yra sitraukusi į nusikaltimus, nebus galima tinkamai užtikrinti informatorių apsaugos. Aš manau, kad tekste šio aspekto trūksta. Bet posėdžių dar organizuosime ir daugiau, taigi aš tikiuosi, kad sprendimą surasime. EKR frakcijos vardu Monika Makovė. Uh, uh, thank you, Chair. Uh, I'd like to answer. Aš norėčiau atsakyti kolegai, kadangi mano nuomonė šiuo klausimu yra visiškai skirtinga. Dėl pinigų plovimo, dėl korupcijos, dėl įvairių nusikaltimų. E, Europos Sąjungoje visą tai laikoma kaip e, pažeidimas. Jūs e, galite prieš tai kovoti, apsaugoti Europos Sąjungą, nenaudodami kai kurių instrumentų, tame tarpe ir e, informatorių. Kiekviena valstybė, kuri nori atrasti netinkamai pervedamus pinigus, galim pasinaudoti informatorių talentais dėl to, kad tai yra pats lengviausias būdas atskleisti piktadarius kažkokiose tai institucijose. Būtent tie informatoriai bijo persi, būti persekiojami, prarasti darbą ar kažkaip kitaip nukentėti. Pavyzdžiui, tie e, Europos institucijose, kurie bandė e, laikytis komisijos instrukcijų dėl mm, mm, informatorių persekiojimo, turėjo galų gale išeiti iš darbo, nes jiems buvo labai apkartintas gyvenimas. Juos iš, jie iš pradžių buvo išsiųsti e, atostogų dėl lygos ir po to paskelbti ne sugebančiais atlikti darbo arba persiusti į kitą instituciją. Toliau, aš nematau skirtumo tarp kalinių, kurie informuoja apie kitų, kitus kalinius ir gauna bausmės sumažinimą ir informatorių. Tačiau informatoriai nieko nėra kaltinami, jie dirba institucijose, pavyzdžiui, Europos institucijose, jie gerai dirba ir jie nemėgsta. Jeigu būna atliekami kažkokie teisės pažeidimai arba netinkamai pervedami pinigai, būtent dėl to jie ir veikia, jie nori, kad viskas pasitaisytų. Tiesiog reikėtų išsiaiškinti, dirbame ar nedirbame su informatoriais. Jie nieko nemoralaus nedaro. Priešingai, aš manau, kad yra nemoralu, jeigu yra žinoma, kad atliekama institucijoje kažkas nelegalaus ir neinformuojama apie tai valdžia. Tuo tarpu kaliniai, kurie paskundžia kitus kalinius, tai daro dėl to, kad e, kartai susiduria tarpusavėje nusikaltelių klanai, tai yra visai kas kita. Taigi reikėtų kai kuriuos pakeitimus padaryti, kad ši, šis dalykas kažkokiu būdu būtų papildytas. Reikėtų um, numatyti žurnalistus, kurie užsima tyriamaisiais e, tyrimais E, kad ir Panama, dok, Panamos dokumentų ar e, kitas atvejis, sakykime, jeigu panagrinėsime tuos atvejus, tai pamatysime, kaip yra svarbu tie informatoriai. Na, galbūt ne visai tą pasakiau, ką norėjau pasakyti, tačiau kažką pasakiau. Labai ačiū. Ponas Jong. Ačiū Klodai. Aš manau, kad strategiškai iš pirmininkaujančios Estijos mes girdėjome, jog taryba yra sutrikusi, mes to ir tikėjomės, nes kai kurios valstybės narės minėjo dėl subsidiarumo kylančias problemas. Būtent e, šiame kontekste aš ir pagalvojau, ar nebūtų geriau sukurti kažkokį tai pilną instrumentą e, susijusi su e, ES finansais, nes mes, kaip valstybės narės, negalime neikti, kad kai kalbame apie finansinius dalymus, dalykus, neturime spręsti, pro, e, turime spręsti problemas. Mano frakcija ir aš pats pritarėme uh, tam išsamiam instrumentui ir dabar būtų uh, galima kaip tik tai savo poziciją pastumti taip toli kaip įmanoma. Aš esu biudžeto kontrolės komiteto pranešėjas, mes labai daug diskutavome ir visi kartu galime toliau apie tai galvoti. Pagalvoti galime apie laikinasias priemonės, apie sektorinį požiūrį, Tai čia tiek įžangai. O dabar apie pakeitimus. Aš manau, kad mes neturime nusileisti žemiau, negu parlamentas nusistatė mm, e, šiame mano, š, e, mano šių metų pranešime. E, mano pranešimas buvo parlamente patvirtintas didžiaja balsų dauguma. Draug, tai yra tekstas sulaukęs didžiulio pritarimo. Aš tą sakau dėl to, kad informatorių atveju dažnai kyla klausimas dėl protingo įsitikinimo ir panašiai. Tekstas yra. Nieko naujo čia išradinėti nereikia ar kažkokių diskusijų naujų pradėti nereikia. Mano pateikti pakeitimai pagrinde yra perimti iš šios rezoliucijos. Aš manau, kad e, visai gerai būtų įtraukti tokius pakeitimus, kadangi jau yra tokios nuostatos ir manau, kad ieškant kompromiso šiame komitete, tuos pakeitimus patvirtinus tikrai būtų surastas visai neblogas komitetas. E, kompromisas. kolegos yra pasirengę bendradarbiauti, kad būtų sukurtas konsultacinis organas Europos Sąjungoje, e, kuris rūpintųsi informatoriais. Na, čia jau žinau, kad daugelis kolegų paprieštaraus tokiam dalykui e, kadangi ir taip institucijų e, visokių ir įstaigų Europoje bei agentūrų pilna, tačiau jeigu jau pats, med, e, pats tarpininkas, e, pats mediatorius pasiūlė um, um, kurti tokį, tokią instituciją, tai manau, kad yra visai neblogai. Manau, kad tuo pačiu reikėtų pasirūpinti uh, tyriamosios žurnalistikos atstovais, kadangi jie nėra pakankamai apsaugoti ir dėl to mm, kalbam, čia turėtumėm kalbėti ne vien apie informatorius, bet ir apie tyriamosios žurnalistikos atstovus. Pane Kudricka, ačiū. Aš nieko. Informatorių apsauga yra būtina. Taigi, reikia Galbūt e, atitinkama žiūrėti, kokias pasiekmes to būtų ir, pavyzdžiui, darbo vietoje. E, Pavadinime kalbame apie informatorių interesus. Taigi dabar labai uh, sudėtinga yra apibriežti, kadagi informatoriai dirba visuomenės viešo interesų vardan, o kada ne. Labai e, be to e, daug yra tų melagingų naujienų šiandien gaunama ir nebūtinai visi tie informatoriai dirba visuomenės naudai. Kartais tiesiog e, žmonės skundžia vieni kitus, pavyzdžiui, kolegas arba vadovus savo. Taigi informatorių apibrieštis turėtų apimti tą laikotarpį, e, per kurį e, būtų tik tai įrodomi, įrodomas faktų patikimumas. Ir jeigu, pavyzdžiui, įrodoma, kad informatorius paskleidė netinkamą informaciją, e, tai atitinkamai jo baudžiamosios priemonės lauktų jeigu, tarkime, šmeištas, kažkoks tai šmeišto atveju yra. Aš nepritariu tam, ką sakė kolega iš SND. Kolega kalbėjo apie vieną pakeitimą Tai yra pakeitimas skirta vienos institucijos įkūrimui. Ta institucija turėtų padėti informatoriams. Bet jeigu jau dabar kyla problemų su Europos prokuratūra, tai manau, kad šis pasiūlymas yra ne visai realistiškas. Atleiskite man už tokius žodžius. Taip pat manau, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kad Europos prokuratūra galėtų imtis informatorių apsaugos. Dėkuoju toliau Katarina Kinničiai. Dėkuoju. Aš maniau, ba bandžiau taip pat pagerinti šį tekstą per pakeitimus ir aš manau, kad ES lygių tikrai reikia turėti uh, tokį teisės aktą, kuriuo mes pabrėžtume informatorių svarbą, atskleidžiant tokius nusikaltimus, kaip pavyzdžiui susijusius su korupcija ir kitokius tarptautinius, tarpvalstybinius nusikaltimus. Aš džiaugiuosi, kad kolega Dejong paminėjo kont komiteto patvirtintą rezoliuciją. Mes taip pat galėtume jie remtis vykdydami savo darbą ir apibrėždami informatorių vaidmenį, jų apsaugą. Aš manau, kad jų apsauga neturėtų apsiriboti tik teisinės, teisiniu aktu. Reikia stengtis uh, siekti kultūrinio pokyčio. Piliečiai taip pat turėtų pripažinti, kad tie subjektai, tų subjektų vaidmuo yra svarbus, ne tik kalbant apie finansinius ekonominius nusikaltimus, bet ir taip pat kalbant apie aplinkai, sveikatai, žmogaus teisėms ir teisės viršinybei darančius veiksmus. Aš norėjau prisidėti prie dokumentų per pakeitimus ir manau, kad idėja iš institucijų pusės e, apsaugoti jų tapatybę yra nėra bloga. Reikia, tokios apsaugos reikia tam, kad būtų išvengtas susidorojimus jais atveju. Manau, kad taip pat reikėtų dar pagalvoti ir apie teisinius kanalus, kuriais galėtų naudotis informatoriai, informuodami institucijas, apie pažeidimus. Manau, kad e, tinkamai atlikus patikrinimus e, turėtų būti atliktas ir tyrimas tokiu atveju, gavus tokią informaciją. Taigi, būtina užtikrinti informatorių teisų apsaugą, bet jie turėtų prisimti taip pat ir atsakomybę. Uh, Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad e, ko gero dar šį tekstą reikės tobulinti. Aš esu pasirengusi padėti. Ir e, manau, kad e, tikrai mes čia dar daug, įdėsime daug darbo. Dėkuoju, ar norite atsakyti? Aš nežinau, ar, ar Monika Makovai mane suprato. Įsivaizduokime dabar, kad žmogus iš institucijos bando uh, pateikti informaciją apie tokius įvykius ar faktus, kuriuose jis pats dalyvavo. Įsivaizduokime, kad uh, Tai ar tokiu atveju jis yra informatorius ar ne? Aš nekalbu apie nuteistus asmenys, aš kalbu apie tuos asmenys, kurie dirba institucijoje. Pavyzdžiui, yra duotas tiems asmenims nurodymas kažką tai daryti, tarkime, paskelbti informaciją. Įsivaizduokime, kad man pareikšti įtarimai ar kaltinimai dėl kažko ir pripažintas aš kalt, kartu esu, tačiau jūs tikriausiai nieko tokiu atveju nesakysite. Tai tokiu atveju tam asmeniui reikalinga apsauga ar ne? Ar čia būtų kaltės prisimimas reikalingas ar ne? Įsivaizduokime, kad aš nesu tikras, kad esu dėl kažko kaltas, bet noriu informaciją apie tai pateikti. Įsivaizduokime, kad tuos žmonės pašalinsime dabar iš tos pagrindinės sistemos ir tada faktai nebebus tyriami, nes žmonės bijos kalbėti. Aš kalbėjau ne apie nuteistus asmenis. Bet yra juk tokiu atveju, kai tyrimas turi būti atliekamas. Pirmininkas, gal jūs dvišalių pagrindų susitarkite dėl to? Gal paprašykime dabar pranešėjos išvadas savo paskelbti. Diskusijos puikiai praėjo labai atidžiai išklausiau ir jeigu kažkas tai turi dar abejonių, tai dabar diskutuodami surasime kažkokį konsensusą. Būtent taip ir reikia dirbti, kad atskirtumėm nuo e, e, teising, teisingus dalykus nuo neteisingų, melą nuo teisybės. Kai taip keičiasi viskas technologiškai, E, tai vis tik tais reikėtų pasirūpinti tais, kurie e, informuoja visų bendram labui. Darbe turi būti ieškoma konsensuso, e, mūsų specifiškumas Lybė komitete kaip tik čia ir e, yra didžiulis, mes daug ką galime duoti jūri komitetui, teisinių reikalų komitetui. Na ir dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip, ta, kaip viską pritaikyti, tačiau ne, to negana, nes juk e, mes kaip parlamentas turime veikti į labai įvairiuose kontekstuose, turim daug ką subalansuoti tarpusavyje, kadangi valstybėse narėse ne viskas vienoda, tad mūsų darbas yra labai didžiulis. Aš pasižymėsiu viską, ką čia minėjote, jūsų teigiamą patirtį, e, jūsų e, e, įvairius dalykus, kuriuos jūs puikiai žinote, rytoj tikiuosi mes surasime geresnį kompromisą, e, sugebėsime dirbti su šiuo pagrindu, kurį čia nagrinėjame, kurį jau turime. Ir manau, kad pagrindiniam tekstui tikrai suteiksime labai neblogus kontūrus. Dar kartą visiems labai ačiū už puikų indėlį, labai ačiū visiems. Much, Maite. Ačiū, Maitė. Labai ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Aš norėčiau pasakyti, kad susitinku su praneš... kad, kad pranešę išklausysiu. E, susitinku su E, pranešėjų dėl seksualinio vaikų išlaudojimo 17 val. Iki to dabar darysime nedidelę pertrauką. Labai prašau visų sugrįžti laiku, lygiai penktą. Mes dabar laukiame dar pranešėjų. Colleagues, um, we're going to make a start. Um, Anna Maria is here and we will start because as you may notice... Kolegos, siūlau pradėti, tiksliau tęsti toliau darbą, nebe užtęsti um, posėdžio. Taigi, paprašysiu dabar kolegų prisijungti prie mūsų. Priminsiu, kad uh, Kovo 11 dieną buvo parengta rezoliucija dėl vaikų išnaudojimo internetu ir parlamentas įpareigojo Libe komitetą parengti e, pranešimą dėl direktyvos 2011-93 e, metų e, įgyvendinimo, tiksliau 93 direktyvos 2011 metų Buvo surenkti šiuo klausimu klausimai e, dėl vaikų išnaudojimo internete ir ne internete. Balandžio 25 dieną buvo tie klausimai. Taip pat buvo poveikio vertinimas e, dėl direktyvos įgyvendinimo e, pristatytas. Na ir dabar be ilgų kalbų paprašysime pranešėjos Ana Marijos pristatyti šį klausimą. Ačiū Klodai. Kaip e, žinia, praeitos kadencijos metu dirbome šiuo klausimu. Buvo pasiekti minimalus e, standartai ir standartai, pagal kuriuos e, būtų uh, um, išvengiama nebaudžiamumo. Šešeriems metams praėjus um, nuo tarybos įsigaliojimo vis dėlto dar galima daug ką padaryti. Nuo direktyvos tiksliau įsigaliojimo. Taigi dar norėčiau padėkoti parlamentui dėl dviejų pranešimų dėl direktyvos perkelimo. Taip pat turiu pasakyti, kad komisija susidūrė su e, techninėmis problemomis, surinkdama informaciją iš valstybių narių. Taigi, dabar turėtume pasižiūrėti, kaip įgyvendinta tai. Mūsų darbas e, rėmėsi Europos parlamentinių tyrimų e, skyriaus, e, Europos parlamento parlamentinių tyrimų e, skyriaus tyrimų. Turėjome taipogi organizavę tris klausimus, kuriuose dalyvavo Europolo, Intrapolo, Interpolo, atsiprašau, civilinės, pilietinės visuomenės atstovai, suinteresuotosios šalis, nacionaliniai prokurorai, visa E, su tuo susijusi bendruomenė dalyvavo. Interpolo, Namek iš JAF agentūros atstovų buvo klausimuose. Labai džiaugiuosi, kad bent jau parlamente, bent jau šio pranešimo, dėl šio pranešimo buvo labai daug padaryta. Mes e, trūkumus įgyvendiname direktyvos įgyvendinimo ir parengėme specialiasias rekomendacijas valstybėms narėms dėl įgyvendinimo patobulinimo. Dabar kas dėl intervencijų e, sričių, tai baudžiamoji teisė, persekiojimas, pagalba aukoms e, ir 25 direktyvos straipsnio panaikinimas, tai būtų tokios svarbiausios rytis. Pirmininkė labai trumpai dabar mums reikia stiprinti nuostatas dėl e, vaikų seksualinio išnaudojimo, skatinimo tai daryti. Ir labai dažnai tokius nusikaltimus daro e, tokius nusikaltimus daro artimieji. Direktyvoje kalbama apie nu, tokius nusikaltimus internete ir ne internete. Tačiau 70 procentų tokių nusikaltimų yra padaroma fiziškai, ne internete ir dažniausiai vaikams artimų žmonių. Taigi mes turime užtikrinti atsakomybę teisinių institucijų, nes labai dažnai tiesiog trūksta stebėsenos e, priežių, stebėjimo šioje srityje. 2011 metais jau buvo pripažinta, kad yra naujos nusikaltimų rūšis, pavyzdžiui, internete, kurios aktualios e, ištisai e, kartai, pavyzdžiui, mergaitėms. Dažnai pornografija yra naudojama kaip keršto įrankis ir labai dažnai dėl tokių internetinių nusikaltimų mergaitės žudosi. Taigi labai svarbu yra imtis konkrečių priemonių su tuo kovojant. Taip pat kviečiame valstybės narės e, senaties terminą ištesti e, dėl šių nusikaltimų. Nes labai dažnai tokius nusikaltimus įmamasi tirti tik tai po daugelio metų. Taigi senatis turėtų būti pradėtama skaičiuoti e, bent jau nuo aukos, nuo to, kai aukais, auka pasiekia pilnametystę. Reikia naudotis E, Europos tyrimų orderių, Europos arešto orderių, kitais turimais instrumentais Europolo ir Eurojusto bendradarbiavimas turi būti sustiprintas, nes labai dažnai tokie nusikaltimai yra tarp valstybiniai. Europolui ir Eurojustui reikėtų tinkamų e, priemonių e, suteikti šiam darbui atlikti. didelį dėmesį reikia skirti e, migrantų vaikams ir nelydimiems nepilnamečiams. Deja, nuo direktyvos įsigaliojimo pamatėme, matėme, kad e, labai padidėjo priekybos vaikais e, atveju. Taigi reikia keistis informaciją, reikia daugiau bendradarbiauti, reikia duomenų bazų saveikumą stiprinti, bei taipogi bendradarbiavimą tarp e, teisėsaugos institucijų. Trečioji, trečioji rekomendacija arba prašymas valstybėms narėms būtų prevencinės programas numatyti. Tai būtų tokios programos visiems tiems asmenims, kurie dirba su vaikams. Štai pavyzdžiui, prieglopščio e, pakete e, būtų globėjų mokymai tų nepilna, nelydimų nepilnamečių. Arba, pavyzdžiui, privalomas tikrinimas tų e, asmenų, kurie nuolatinį kontaktą su vaikais turi, pavyzdžiui, vaik, e, mokytojų ar globėjų. Duomenys apie nusikaltėlius turi būti nacionaliniuose registruose renkami ir saugomi. Na, no Dabar norėčiau paminėti puikų pilietinės visuomenės atliekamą darbą. Institucijos sako, kad labai svarbu yra bendradarbiauti su pilietinės visuomenės atstovais. Labai dažnai vaikų pasitikėjimo pareigūnai neįgyja. Na, o pavyzdžiui, pilietinės visuomenės atstovai NVO e, daug paprasčiau prieina prie vaiko, identifikuoja e, tuos vaikus ir įgyja jų pasitikėjimą. Taip pat jie e, puikiai dirba, nes identifikuoja internete esančią medžiagą. Taip pat norėtume Kas dėl pagalbos aukoms, norėtume paskatinti valstybės narės keistis informaciją ir pateikti galiu pavyzdį tik tai pavyzdžiui e, vaikų e, namų, e, tokių globos namų mm, pavyzdį Švedijoje, apie kurį girdėjome klausimo metu. Na ir įgyvendinti e, e, atitinkamas direktyvas. Dabar kas dėl 25 straipsnio. Reikia jį panaudoti, nes tik tai taip jo pagalba galima blokuoti turinį ir pašalinti turinį iš interneto. Pagal 25 straipsnį numatoma galimybė užblokuoti seksualinę vaikų e, seksualinę medžiagą internete susijusią su vaikais, tai yra vaikų pornografija. Ir tai turi būti daroma proporcingumo principo laikantis. Taip pat norėtume e, paskatinti kolegas nuo nedelsančio išaldimo e, priemonę panaudoti. Taip pat dar svetainių blokavimo priemonė turi būti panaudota, greito blokavimo priemonė turi būti panaudota, nes dabar tiek daug yra svetainių, kad reikia e, turėti galimybę jas nedelsiant e, pašalinti iš interneto. Ir štai pavyzdžiui, Europos kibernetinio saugumo centras ir Interpolas galėtų prie to prisidėti. Na ir dar reikėtų įtraukti. E, čia pramonės verslo atstovų struktūrinis dialogas labai svarbus, investicijos į technologijas, pavyzdžiui, dėl, iš pramonės į tokias platformas labai svarbios. Technologijos e, sparčiai kinta. Mes e, turime žiūrėti į ateitį. Ir e, skaitmeninės revoliucijos laikais, juk mes dabar gyvename. Štai pavyzdžiui, kas dėl pagalbos, tai technologijos niekada nepakeis policijos, niekada nepakeis kitų e, visuomeninės pagalbos teikėjų, tačiau e, tai turi būti papildomas įrankis. Ir štai pavyzdžiui, interneto e, paslaugų teikėjai turėtų nuolat ir nedelsat informuoti apie vaikų par, e, pornografijos atvejus internete teisėjai sauga ir tam skirti pakankamai dėmesio bei išteklių. Gerbiamas pirmininkė, galbūt ties tuo ir sustosiu, mielai išklausysiu kolegų. Na, ir dar tik tai pasakysiu, kad visi su šiuo procesu, procesais susiję asmenys turi bendrai prisimti atsakomybę. Ačiū, Ana Marija, už įžanginę kalbą. 30 minučių pusvalandis yra skirtas šiam klausimui, dėja to laiko labai mažai, atsiprašau už tai. E, turime dabar balsavimus, du labai ilgus pus, nuo pusės šeštos ir dabar turime dvi šešėlinės pranešėjas. Norėjau čia tik tai paklausti, ar jos norėtų kalbėti. Pone Katerina, ar dar kas nors? Taigi tris tik tai kalbėtojus paimsime tam, kad Katrina ir šešėliniai pranešėjai galėtų pasisakyti. Daugiau e, pasisakančių nebus, nes eh, mes turime balsuoti pusę šeštos. Taigi Miriam Dali S ir SD šešėlinė pranešėja. Aš manau, kad šiame pranešime kai kurie e, aspektai yra komisijos įgyvendinimo e, ataskaitoje paminėti. Tačiau dar yra keletas aspektų, kuriuos norėčiau e, papildomai čia paminėti. Socialdemokratai norėtų pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Ir nereikėtų dabar to vadinti vaikų pornografija, tai yra vaikų seksualinis išnaudojimas. Ir dabar, jeigu tai vadintume vaikų pornografija, tai būtų didžiulis įžeidimas tų uh, vaikų. Uh, ir tokia nuomonė yra tiek vaikų atstovų, tiek tėvų, tiek aukų organizacijų atstovų. Ir štai, pavyzdžiui, į mane kreipiasi aukų organizacijos uh, ir manęs prašė, kad išnaudojimas būtų taip ir vadinimas - išnaudojimu, o ne kažkaip tai kitaip. Kitas dalykas. Pranešime, ko gero, reikėtų drąsiau e, tas pagrindinės problemas e, aptarti. Kaip pavyzdžiui yra su asmenimis, kurie neturi tiesioginio kontakto su vaikais, e, tarkime, kelionių agentais e, ar panašiai. Aš manau, kad visi šiame procese dalyvaujantis, aš kažkaip su juo susiję, e, e, asmenys turi atitinkamai už tai atsakyti. Ir štai pavyzdžiui, kas dėl vaikų seksualinio turizmo, tai e, moterų komitete ir pono Mūdi e, pranešime apie tai kalbama. Aš manau, kad vis dėlto e, E, visų kelionių agentų dabar įtraukimas, e, e, atsakomybės jų reikalavimas tikrai problemos neišspręs. Pavyzdžiui, kol ta medžiaga yra internete, tol aukos e, situacija tik tai blogėja. Pavyzdžiui, kai nusikaltimas yra tyriamas. Mm, jeigu mes norime e, padėti aukoms, vaikams, tai reikia užblokuoti tą turinį internete ar net uždaryti svetainės. Ir dar kitas dalykas, aukų yra daug daugiau negu skriaudėjų. Todėl manau, kad reikėtų įgalinti aukas. Pirmiausia, reikėtų užtikrinti privatumą, asmens privataus gyvenimo apsaugą. Štai pavyzdžiui, matėme, kokia situacija nutiko Vokietijoje, kai domenų sulaikymo statymas buvo priimtas. Nepamirškime, kad anonimiškumas turi būti taikomas aukoms ir jie to e, anonimiškumo nori ne šiaip savo. Labai dažnai tiesiog e, neveikia tos karštosios linijos, tiksliau jaunimo linijos ar kitokios linijos, jeigu negarantuojamas anonimiškumas. Na ir dar norėčiau kartą panaud... padėkoti pranešėjai ir tikiuosi, kad pavyks pragmatiško ir veiksmingo e, kompromiso pasiekti, kuris bus naudingas aukoms. Ačiū už pasisakymą. Tikrai pagrindiniai dalykai buvo dabar išsakyti. Dėkuoju Jums už tai. Aldi šešėlinė, praneš, e, šešėlinė pranešėja Natalija Grisbek. Claude, euh, à mon tour de remercier Anna Maria pour le travail. Ir aš noriu padėkoti Anai Marijai už tokį išsamų darbą, kurį atliko su šešėliniais pranešėjais. Taip pat norėčiau padėkoti už uh, patį turinį. Iš tiesų, kalbant apie vaikus, kartu su kolegomis esame visa komanda, kuri įsitikinusi savo mūšio vedamo teisingumu. Manau, kad e, viskas padaryta labai gerai. Aš norėčiau priminti, kad Europinės direktyvos, kuriomis rėmėmsi E, Ana Marija savo darbe yra parašytos 2011 metais. Perkeltos turėjo būti į nacionalinę teisę 13 metais, tačiau visa eilė valstybių narių to dar nepadarė. E, mes e, esame parlamentas ir matome tą vėlavimą, galėdami konstatuoti, kad nenormalu ir nepriimtina tokia situacija, kadangi kalbame apie seksualinį piknaudžiavimą vaikais. Taigi mes galėjome dar kritiškesni būti, ne vien tik tais konstatuoti, kad komisija e, priima domenį ir panašiai. Kartais mes naudojame labai diplomatinį, pernelyg diplomatinį ir malonų toną kalbėdami apie komisiją. Metus praleido komisija paskelbdama savo pranešimą, o kartu su šešėliniais pranešėjais mes pabrėžėme, kad net negavome jokių skaičių, kuriais galėtumėm paremti savo politiką. Taigi dar bendrais bruožais norėjau paremti, e, pa, pa, paminėti visus darbus ir pakeitimus. Labai džiaugiuosi, kad buvo pridėta naujų e, pavyzdžių e, piknaudžiavimo atvejų, kaip piknaudžiaujama seksualiai vaikais, taip pat e, apie prevenciją nuo 22 iki 24 dalies direktyvoje taip pat buvo papildyta. Aš dar norėčiau pasakyti, kalbėdama apie pakeitimus, na, ne tai, kad skaičiai yra tokie ar kitokie įrašyti. E, bet tai, kad tų skaičių nereikėtų painioti tarpusavyje. Taip pat reikėtų naujas blokavimo technologijas vystyti. Aš norėčiau, kad galėtume kartu su Anos Marijos e, pranešimo elementais galvoti apie kai kurių dalykų išbraukimą ir apie galimybę valstybėms narėms dar daugiau veikti išbraukiant bei e, blokuojant. Taigi štai ką pridėsiu dar prie pranešimo, kuris iš esmės yra tikrai labai geras ir tikiuosi, kad galėsime dar toliau pasistumėti į priekį tokiame reikale, kuris labai svarbus visai Europai. Much, Natalie. Ačiū, Natalija. Suteikiu Jums tris minutės ir nedaugiau, kadangi balsuojame. Jeigu galite sutilpti į dvi minutės, tai dar geriau. 17.30 balsuoja. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti Anai Marijai už jos įdėtą darbą. Aš taip pat e, dirbu nepilnamečių intergrupėje ir norėčiau pasakyti, kad mums šie klausimai yra labai svarbus. Jūs pabrėžti tam tikrus dalykus, kurie mums yra svarbus, pavyzdžiui, koordinavimas, e, kovojant tokiais nusikaltimais. Uh, Taigi, Europolo ir Eurojusto sinergija, bendradarbiavimas yra tikrai svarbus ir jį reikėtų dar labiau didinti. Dar vienas svarbus aspektas, kuris mano manimu e, tinkamai įtrauktas e, į dokumentą, yra naujų seksualinių nusikaltimų formos, kur, su kuriomis susiduria nepilnamečiai. Svarbu įtraukti ir piliečių visuomenę kuri turėtų padėti institucijoms kovojant su šiais, su piknaudžiavimu nepilnamečiais. Taip pat reikėtų padėti ir patiems nepilnamečiams. Aš taip pat manau, kad prevencijos klausimas yra labai svarbus. Reikia bendradarbiauti visais lygmenimis. E, prevencija turi būti taikoma patiems nepilnamečiams, tai turi būti taikoma mokykloje, ir taip toliau. Nes žinau, kad žinome, kad jaunimas per internetą vis mažiau supranta, kokių pavojų, kokie pavojai slypi internete. Norėčiau pasakyti, kad dar turime pasidarbuoti. Jau buvo paminėti tam tikri e, aspektai, kuriuos reikėtų tobulinti. Pavyzdžiui, reikėtų dar labiau veiksmingiau kovoti su medžiaga susijusia su nepilname, piknaudžiavimu nepilnamečiais. Taip pat e, manau, kad e, yra privaloma e, kovoti su pelnu, užkirsti pelno, kelią pelno siekimui. Taip pat apsauga turi būti veiksminga Taigi reikėtų nepamiršti ir psichologinės paramos tiems nepilnamečiams, kurie yra nukentėję nuo piknaudžiavimo. Ir baigdama pasakysiu, kad nepilnamečiai vieni keliaujantys migrantai vis dažniau susiduria su seksualiniu išnaudojimu. Dėkoju, Ana Marija. Dvi minutės jums. Dėkoju. Bendradarbiavimas vyko tikrai labai gerai su visais šešėliniais pranešėjais. Dėkoju jiems, sekretoriatui, asistentams. Dėl vaikų pornografijos. Norėčiau pasakyti, kad aš pateiksiu pakeitimą. Į pranešimą negalėjome įtraukti visko. Taigi, per vieną pakeitimą aš bandysiu pakeisti vaikų pornografijos pavadinimą piknaudžiavimu nepilnamečiais. Galime, aišku, daryti politiniai spaudimo, tai gali būti tapti politiniu klausimu. E, mano tekste nėra kalbama apie vaikų pornografiją. Mirjam, aš pritariu, kad tikrai reikėtų šalinti netinkamą turinį, ne tik, kad jį blokuoti. Dėkoju už tai, kad įkūrėte intergrupę, kurią aš pirmininkauju kartu su Katerina ir su kai kuriais vicepirmininkais, šešėlinės pranešėjais. Tikrai turime pasitelkti visišką mm, vaikų piknaudžiavimo vaikais netoleravimą. Mūsų visuomenė to aš mūsų tikisi. Aš pritariu laiko abejonėms dėl laiko terminų, tikrai jie netinkami. Mes pranešime stengiamės konstruktyviai žiūrėti į ateitį, prašome komisijos uh, informuoti parlamentą reguliariai ir pateikti mums informacijos apie prisitaikymą prie reikalavimų, pateikiant ir duomenis. To reikia tam, kad būtų geriau saugojami vaikai. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie saubingus nusikaltimus, kurie yra uh, vykdomi vaikų atžvilgių, net ir dvimečių vaikų, kuriems yra dviejai metai atžvilgių. E, Stokholme yra padalinys kovo e, skirtas vaikų, dingusių vaikų reikalams. tiksliau Stokholme buvo vienas įvykis, kai pabėgėlis neturėjo kur apsistoti, jį priglaudęs asmuo privertė miegoti su juo. Tai yra liūdna situacija. Dėkoju. Iki Liepos 18 dienos galite pakeiti, pakei, pateikti pakeitimus. Kolegos, 17.30 pradėsime balsavimą, taigi prašau susijęskite, balsavimas bus elektroniškas, taigi už dviejų minučių pradėsime balsavimą.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 o tie, kurie nepasirengė, tai prašom susėsti vis tiek. Okay? Okay. Okay, colleagues, so the first vote. Uh... Taigi, pirmasis balsavimas. Pane Vozenberg yra pranešėja kova su kibernetiniu nusikalstamumu. Ar norėtų pasisakyti pranešėjai, jeigu ne, tai tuo met galime iš karto balsuoti. Labai ačiū pirmininkė, aš paprasčiausiai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą, už puikų bendradarbiavimą kuris davė daug kompromisinių pakeitimų. Manau, kad šis pranešimas leidžia mums pasiūsti aišku politinį signalą. Ačiū. Taigi, aštuoni žodiniai pasi... pakeitimai. Pradedame nuo pirmo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antras žodinis pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Trečias. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ket, penktas. Pradedame va, balsuoti. Balsuoti baigiam. Patvirtintas. Šeštas. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Septintas pradedame. baigiame. Patvirtintas aštuntas pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Pradedame balsuoti rodomosios dalys dėl pirmo pakeitimo. Baigiame. Patvirtintas antras, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Trečias, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Penktas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Septintas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Devintas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Vienuoliktas. Atsimtas. Penkioliktas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 16. Baigiame. Atmeta, atmestas 17 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 18 pakeitimas patvirtinta. Aš 19 e, atsiprašau, pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 20 pradedame. Baigiame. Patvirtintas 21. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas 22. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 24. Pradedame. Baigiame. Atmestas. 25 pradedame. Baigiame. Pat atmestas. Pirmas kompromisinis pakeitimas iš A konstatuojamosios dalies pradedame balsuoti. Baigiame. A, patvirtintas. 26 pradedame. Baigiame. Atmestas. 29 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 32 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 33 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 34 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Antras kompromisas iš B konstatuojamosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Keturiasdešimt antras pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Trečias kompromisas dėl trečios konstat... C konstatuojamosios dalies pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 49 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 50 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas D konstatuojamoje dalyje. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Penkiasdešimt šeštas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 57 pradedame. Baigiame. Atmestas. 58 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Penktas kompromisas dėl E konstatuojamoje dalyje pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Šeštas kompromisas. Pradedame. F konstatuojamojo dalyje pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 66 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Septintas kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 75 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 77 pradedame. Baigiame patvirtintas. 78 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Aštuntas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Devintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame patvirtintas. 89 pradedame. Baigiame. Atmestas. 90 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 92 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 93 pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 94 pradedame. Baigiame. Atmestas. 96 pradedame. baigiame, patvirtintas. Dešimtas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Dvyliktas kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. E, šimtas devintas pradedame. Baigiame. Atmestas. Tryliktas kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 14 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 119. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 128. Pradedame. Baigiame. Atmestas. 129. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 130. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 131 ir 133 identiški, balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. 1, 3, 3 pradedame. Baigiame. Atmesta. 1, 34 pradedame. Baigiame Patvirtinta. 135 pradedame. Baigiame. Atmesta. 137 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 138 pradedame. Baigiame. patvirtintas. 147 pradedame. Baigiame. Atmesta. 15 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 152 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta 153. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 154. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 155. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 156 pradedame. Baigiame. Atmesta. 162 pradedam. Baigiam. Patvirtintas. 158 pradedam. Baigiam. Patvirtintas 159, pradedam. Baigiam. Patvirtintas 160, pradedame. Baigiame. Patvirtintas 163, pradedame. Baigiame. Atmestas 164 pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 165 pradedame. Baigiame. Atmesta. 166 pradedame. atmestas. 167. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 168. Pradedame. Baigiame. Atmestas. 169. Pradedame. Baigiame atmesta. Pa, patvirtinta, atsiprašau. Šešioliktas kompromisas. Pradedame, baigiame. Patvirtinta. 175. Pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 176 pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 17 kompromisas pradedam. Baigiam. Čia balsuojant EPP yra vienu balsuojančiojų per daug. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Brangus kolegos, toliau balsuojame 140, 185 pradedame. Šimtas aštuoniasdešimt penktas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Devynioliktas kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 20 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 203 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 204 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 205 pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 207 pradedam. Baigiam. Atmesta. 208 pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 21 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 22 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 219 pradedam. Close. Baigiame. Atmesta. 23 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 221 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmestas. 223. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 200. 224-228 balsuojame kartu už visus šiuos pakeitimus. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 24 pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 234 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 235 pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 237 pradedame. Baigiame. Atmesta. 25 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 26 kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. E, klaida iš socialistų frakcijos pusės reikėtų perbalsuoti iš naujo, nežinau, kaip tą padaryti procedūriškai, tačiau dar kartą reikėtų balsuoti dėl 26 kompromiso. Čia aš suklydau, sako pirmininkas. Iš ECR pusės trim per daug. Tai nėra tas pats kažkaip iš PPP pusės. Ačiū Danielį. Mano to lengviau, bet kokia atveju balsavimas baigtas ir atmesta. Tęsiant toliau, 245 pakeitimas, pradedame balsuoti. čia, kaip sakiau, 245 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 246 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 247 ir 248. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 253. Pradedame balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas, vėl klaida. 27 kompromisas. 27 kompromisas, balsuojame dėl jo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du šimtai septyniasdešimtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 271 pradedame balsuoti. Norite dar šiek tiek laiko? Kągi 271 vis dar balsuojame, dabar baigiame balsuoti, patvirtintas. 272 pradedame. Baigiame. Atmesta. 273. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 274. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 275. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Pakeitimai nuo 276 iki 79 identiški pradedame, baigiame. Patvirtinta. Dvidešimt aštuntas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 29 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 30 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 294 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 295 pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 296 pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 297 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 299. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 31 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 303 pakeitimas pakeitimas 303. Pradedame. Baigiame. Vienu socialdemokratų per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. 300 pakeitimas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Right. Colleagues, compromise 32. The... Toliau 32 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 33 kompromisas. Pradedam. Baigiam. Patvirtinta. E, 300. 34 kompromisas pradedame, baigiame, patvirtintas. 322 pakeitimas, pradedam, baigiam, Patvirtintas. 323 pradedam. Baigiam. Atmesta. 325 ir 26 identiški, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 329 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 330 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 331 pradedam. Baigiam. Atmesta. 332 pradedam. Baigiam. Atmesta. 333 pradedam. Baigiam. Atmesta. 334. Pradedam. Baigiam. Atmesta. Trys trys penki ir trys trys šeši vienodi, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 35 kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 338 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. 338 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Galime pakartotinai balsuoti dėl šito. Tik prašau rimties, kuo ramesni būsite, tuo greičiau pabaigsime darbą. 338 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 339. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 337. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmesta. 340. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 101 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 341 pradedam. Baigiam. Patvirtintas. 343 ir 44 vienodi. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 345 pradedame balsuoti. Baigiame atmesta. 346 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 347 pradedame. Baigiame. Atmesta bet EPP vienu per daug. 36 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 37 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Trišimtais septyniasdešimtas, trišimtais septyniasdešimt pirmas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 372 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trys šimtai šešiasdešimt septintas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 358 pradedame. Atsiprašome, tai ne 358 pakeitimas. Taigi šį balsavimą panaikinsime. Dabar balsuosime dėl 349. Pradedame balsuoti, atsiprašau už sumaištį. 349 pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 38 kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 373 pakeitimas pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 374 ir 75 vienodi. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti atmesta. 376. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 377. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 378 pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 381 ir 82 identiški. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 383 pradedam. Baigiam. Atmesta. 384 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 386 ir 87 vienodi. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 388. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 389. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. 39 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 40 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 396 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 397 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 398 pradedam. Baigiam. atmestas. 399 pradedame. Baigiame. Atmestas. 400. Pradedam, baigiam. Atmestas. 41 kompromisas, pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 406. Pradedame. Baigiame. Atmestas. 405 pakeitimas pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 401. Pradedam. Baigiam. Patvirtintas. 402 pradedam. Baigiam. Atmestas 404 pradedame. Baigiame patvirtinta. 47, 407 ir 408 vienodi. Pradedame, baigiame. Atmesta. 409 pradedame. Baigiame. Atmesta. 410 pradedame, baigiame, atmesta 411 pradedame, baigiame, patvirtinta 412 pradedame balsuoti, baigiame. atmesta. 42 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 422 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 421 pradedame. Baigiame. Atmesta. 422. 422. Taigi, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta 403 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 425 pradedame. Baigiame. Atmesta. 426 pradedame. Baigiame. Patvirtinta 427. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 428 ir 29 vienodi. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta 430 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas, paskutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 50 už, 4 prieš 2 susilaikė. Sveikinu pranešėją, ponė Rosenberg. Thank you, colleagues, for your patience. I know these are very long votes. Ačiū kolegos už kantrybę. Žinau, kad balsavimas truko ilgai, vargina. Tai padėkuoju tik tai už pirmą balsavimą, nes dar vienas yra. Taigi, kolegos, paprašysiu ne, paprašysiu neišsibėgioti, nes dar vienas balsavimas laukia. Taigi, kolegos. Siūlau pereiti prie kito klausimo. Reglamento pasiūlymas dėl e, vieningo leidimo gyventi trečiųjų šalių piliečiams. Pranešėjas Jūsi Halaano, ar kažką turite pasakyti, jeigu ne, tai tada e, balsuosime dėl teksto e, viso. Taigi balsavimas e, pradedamas. GUE plus one. Um, the GUE, oh, this is good. The GUE, GUE have plus one. Uh, GUE plus vieną turi, visi apskritai po plus vieną turi. Malan. AKR e turi plus vieną. AKR e dar plus vienas yra? Jeigu EKR vienas narių išsimtų savo kortelę, tai galima pabaigti balsavimą tvarkingai. Ar galite tai padaryti? EKR vis dar vienu nariu per daug. Gal galite e, išimti kortelę, nes negalime balsavimo tęsti. Buvo du per daug, dviem per daug. Gerai, kažkas išėmė tą kortelę, puiku. Balsavimas baigiamas. 52 už, 2 prieš, nėra susilaikiusių. E, sveikiname pranešėją poną Halaau.